Komisijos e, pareiškimas, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl padėties Vengrijoje. Sveikinuosi su Vengrijos ministru pirmininku, panu Viktoru Orbanus, sveiki atvykę ministrė pirmininkė. Ir ponios ir ponai, trumpai pristatysiu tolesnį posėdžio planą. Kaip įprasta, Pirmiausia, suteiksiu žodį tarybos ir komisijos atstovams, kad ir taryba ir komisija galėtų savo ruoštų pareiškimus pateikti dėl padėties Vengrijoje. O toliau žodis bus suteikiamas žodis užsiregistravusiems kalbėti frakcijų e, vardu ar frakcijų atstovams, taip pat ir neprisijungusiems nariams. Ir pabaigoje galės į diskusiją sureaguoti ponas Orbanas. Na ir paskui vėl diskusija įprasta tvarka su ponu Orbanu. Sutarėme, kad jam panorėjus tarti žodį dar diskusijos pabaigoje Dar iki diskusijos pabaigos e, jis man duos ženklą ir aš jam suteiksiu žodį papildomai, tačiau taip pat ir frakcijų pirmininkai norės tuomet dar kartą sureaguoti, jeigu antrą kartą kalbės ir ponas Orbanas. Visa kita irgi kaip įprasta procedūra prašau žodžio diskusijos pačioje pabaigoje vyks. Taigi dabar pirmiausia tarybos pareiškimas, žodis teikiamas ministrei Kalninė Lukaševica. Prašom, ministrė. President Schulz. Uh... Pirmininkė Šulcijai, pirmasis pirmininko pavaduotojo Timmermans, ministrė pirmininkė, gerbėmiai nariai. Pirmiausia, norėčiau priminti Jums šiandien pačius svarbiausius dalykus. ES yra ne tik ekonominė ir politinė sąjunga, kuri užtikrina piliečiams galimybę laisvai judėti ir turėti bendrą rinką. Tai taip pat sąjunga, kurioje yra bendros pagrindinės vertybės. Šios pagrindinės vertybės yra nustatytos sutartyse ir atspindėtos ES žmogaus teisų, pagrindinių žmogaus teisų hartijoje. Šios teisės ir laisvės yra taip pat įtvirtintos Europos žmogaus teisų konvencijoje ir visos ES valstybės narys yra šios konvencijos šalis. Atsižvelgiant į visą tai, e, galima pasakyti, kad visos institucijos turi savo vaidmenį, kaip apibriešta sutartyse. Parlamentas atlieka svarbu ir vertingą vaidmenį. Ir reikia, nepaisant komisijos, tarybos ir parlamento, parlamento, tarp visų šių trijų institucijų kartais vykstančios įtampos e, Europos parlamentas ypatingai saugo demokratinės vertybės. Taryba visuomet vertino jūsų parlamento nuomonę. Kaip žinote, taryba neaptarinėjo situacijos Vengrijoje ir nėra sutarusi dėl kokios nors pozicijos šio klausimo. Tačiau norėčiau priminti, kad pirmininkaujantį valstybė narė ir taryba kaip visuma mano, kad labai svarbu užtikrinti, kad ES pagrindinės vertybės būtų visiškai gerbiamos visoje ES, visose politinėse srityse. E, tolerancijos ir įvairovės skatinimas yra pats veiksmingiausias atsakas, kai atsiranda iššūkiai žmogaus teisėms ar pagrindinėms laisvėms. Pirmininkė, gerbėmėjai nariai, tuo pačiu norėčiau padėkoti parlamentui, kad suteikė galimybę Vengrijos institucijų atstovams, kadangi e, apie juos bus kalbama, e, dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmininkantį valstybė narė taip pat dėkoja Vengrijos institucijoms už tai, kad jų atstovai šiandien atvyko dalyvauti posėdėje e, pirmininkė Šulcai, pirmasis pirmininko pavaduotojo Timmermans, ministrė pirmininkė, gerbėmiai nariai, dabar negaliu daugiau pasakyti nieko šiuo klausimu. Taryba stebės diskusijas ir atitinkamų laikų išsakys savo nuomonę. Ačiū poniai Kalninė. Dabar taryb, komisijos vardu pasisakys ponas vicepirmininkas Timermanas. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju parlamentui už tai, kad įtraukė šį klausimą į darbo tvarkę kadangi po pastarų dviejų poslinkių Vengrijoje, nes čia dėl jų kilo rimtų abejonių ir susirūpinimo. Pirmiausia, paminėsiu diskusijas, kurias pradėjo premjeras Orbanas dėl mirties bausmės įvedimo. Pirmininkas Junkeris ir aš, mes jau padarėme aiškius pareiškimus dėl to ir tai yra oficiali komisijos pozicija. Antrasis ES pagrindinių teisų hartijos straipsnis draudžia griežtai ir aiškiai pasmerkti bet kokį asmenį myriop. Žmogaus teisų teismas nusprendė, kad mirties bausmė yra Europos žmogaus teisų konvencijos pažeidimas. Mirties bausmės uždraudimas yra sąlyga, kuri yra būtina norint tapti Europos tarybos nare arba Europos Sąjungos nare. Tai yra mūsų bendrų vertybių dalis. Komisijos vertinimų nėra jokios abejonės, kad mirties bausmės įvedimas prieštarautų ES pagrindiniams vertybėms. Mirties bausmės įvedimas valstybėje narėje ES sutarties 7 straipsnį pažeistų. 7 straipsnio mechanizmai yra susijęs su 2 straipsnio vertybėmis, įskaitant žmogiškai orumą ir žmogaus teisų pagarbą. Kaip žinote, sutartyse nėra numatyta galimybė suspenduoti arba e, narystę ES arba išstoti iš ES, tačiau 7 straipsnėje yra numatytos, numatytos sankcijų mechanizmai, jeigu yra pažeidžiami antrojo straipsnio principai ir vertybės. Konkrečiai kalbant apie situaciją Vengrijoje, norėčiau štai kokias pastabas išsakyti. Pirmininkas Junkeris balandžio 13 dieną paskelbė, kad premjeras Orbanas turi nedelsiant paaiškinti, kad neketina iš naujo įvesti mirties bausmės. Jeigu toks ketinimas būtų realus, tada aš cituoju, tai bus kova Citatos pabaiga. Komisija tuo metu suprato, kad Vengrijos vyriausybė neturi konkrečių planų imtis kokiu tai žingsniu, kad būtų įvesta mirties bausmė ir kad premjeras Orbanas patikino jūs, pirmininkė Šulcai, kad Vengrijos vyriausybė gerbs ir laikysis visų ES sutarčių ir teisės aktų. Aš kalbu apie pranešimą spaudai, kuris buvo balandžio 30 dieną paskelbtas jums pirmininkė Šulcai. Tačiau, jeigu e, Vengrijos vyriausybė imsi žingsnių ir iš naujo įves mirties bausmę, tuomet norėčiau pabrėžti, kad komisija yra pasirengusi nedelsiant pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad būtų užtikrinta, kad Vengrija, taip pat ir bet kuri kita valstybė narė, narė laikytųsi savo prievolių pagal ES teisės aktus ir gerbtų ES vertybės, kurios yra įtvirtintos antrajame straipsnėje. Mes nesekundę nesuabejotumėme tokiu atveju. Kalbant apie viešas konsultacijas dėl imigracijos, apie ką paskelbė Vengrijos vyriausybė, tai yra antroji tema, čia norėčiau pasakyti štai kokias pastabas. Bendrai komisija mano, kad viešos konsultacijos gali būti svarbi valdymo priemonė, galimybė valdžios institucijoms kurti politiką, kuriai pritartų visuomenė. Tačiau ir norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau anksčiau, viešos konsultacijos, kai pagrindžia, jos yra pagrindžiamos nusistatymais, klaidinančiais klausimais, iš ankstiniais nusistatymais prieš imigrantus, negali būti laikomų objektyvių pagrindų, kuriant racionalias politikos rytis. Imigracijos pateikimas terorizmo kontekste kalbėjimas apie imigrantus kaip ken, kenkiančius visuomeniai, darbo vietoms ir panašiai yra neteisingas ir tai tik tai dar labiau skatins iš ankstinius nusistatymus ir netinkamas nuomonės. Mes negalime ignoruoti kartais rimtų iššūkių, kuriuos sukelia imigracija mūsų visuomenėse, tačiau tai darydami mes niekuomet negalime uh, ignoruoti pagrindinių mūsų vertybių ir poreikio užtikrinti pluralistinę įvairią visuomenę, kuri būtų grindžiama abipusę pagarbą ir teisingų ir vienodų elgesių su bet kuriuo individu. ES ir jos valstybės narės kuria bendrus atsakus į dabartinius iššūkius, kadangi Europa yra pagrįsta abipusę pagarbą, solidarumu ir sąžiningų bendradarbiavimu. Mums reikalingi politiniai lyderiai, kurie galėtų paaiškinti piliečiams apie ES politiką atvirai, sąžiningai ir subalansuotai. Ir tvirtai gintų bendras europinės vertybės. Tik tokiu būdu mes galėtumėme siekti pažangos kartu Europoje. Komisija ir toliau stebės padėtį atidžiai ir aš dėkoju Europos parlamentui ypatingai už jūsų nuolatinę paramą šiuose svarbiuose reikaluose. Ačiū, ponai Timmermans. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Weberis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, tarybos e, atstovė, premjerė, kolegos. Iš tiesų, Labai džiugu, kad pas mus apsilankė premjeras, kadangi tai rodo, jog jis pasiryžęs dalyvauti diskusijoje, sureaguoti į tai, kas yra sakoma. Mes dar prieš pusmetį sakėme, kad reikėtų diskutuoti e, Vengrijos, dėl, padiskutuoti dėl Vengrijos, dėl to, kaip yra keliami klausimai, kai buvo numatyta, kad negalėjo netgi rumunų iš šimtas tūkstančių dalyvauti. Ir panašu, kad e, vis dar yra klai užsimerkiama prieš kai kurias problemas Europoje. Dabar kalbant apie Vengriją šiandien, man akis krenta štai kas. 2,8 procentai augimas ekonomikos tikra varomoji jėga Europos Sąjungoje. Tikrai daug geriau Vengrija yra valdoma negu e, kairiųjų valdomos šalis. 2010 metais buvo susilaukta 50, daugiau negu 50 procentų pritarimo ir paramos rinkėjų. Mm, apie daugelį kitų lyderių ES to negalėtum pasakyti. Dėl mirties bausmės. APP e frakcija galvo, mano, kad e, mirties bausmė pagristai yra panaikinta mūsų žemynė ir todėl apskritai diskusija kelti dėl mirties bausmės yra žalinga. Jokiais būdais nepritarėme tam, kad būtų įvesta vėl mirties bausmė. E, ir dėkoju Viktorui Orbanui už tai, kad jis patikslino, jog tikrai nedaroma jokių veiksmų tą linkme. Kitas aspektas, kurį aptarėme, yra mm, piliečių apklausos. Pirmiausia, reikėtų teigiamai vertinti tai, kad Vengrija jau trečią kartą e, panašu siekia konsultuotis su savo piliečiais, su gyventojais, e, bet sureaguos ir į tai, ką minėjo ponas Timermanas. Jeigu yra pasirenkamos tokios formuluotės, kaip kad Briuselis arba Budapeštas, tai tikrai net ir EPP frakcija negalėtų e, paremti tokio mm, klausimo ir mano frakcijai nepatiktų tai. Dar kairiesiems e, šiuose rūmose norėčiau pasakyti, kad galima diskutuoti be abejo apie įvairius dalykus tokius kaip imigrantų mm, gražinimo keblumai. Du trečdaliai pabėgėlių, imigrantų atvykusių Europą turi grįžti, kadangi jų prašymai nėra patenkinami. Taigi Viktoras Orbanas visiškai teisėtai kelia tą mintį su valstybėmis, kuriom, su kuriomis deramės e, dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos iš Balkanų regiono valstybių turime, pavyzdžiui, ir mano gimtoje Bavarijoje labai daug e, pabėgėlių. Taigi viskas yra šiek tiek iškreipta, turėkim tai omenyje. E, ir dar kartą dėkoju ponui Orbanui už visus patikslinimus. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponas Pitela, prašom. Ačiū pirmininkė konsultacijos nacionalinių klausimų dėl imigracijos ir terorizmo, tarsi šie du klausimai būtų susiję. E, taip pat e, mirties bausmės paminėjimas kaip atgrasimo priemonė. Ir tai yra dalykai, kuriuos minėjo ponas Timermanas nes tai yra tik tai keletas pono Orbano pastaruoju metu padarytų pareiškimų, tačiau mes turėtume pasisakyti aiškiai. Problema ne tokia, kad mums nepatinka ministras pirmininkas Orbanas dėl to, kad jis priklauso kitai politiniai šeimai, nei aš priklausau. Mes nesistengėme čia pamokslauti, bet dalykas toks Tokiais pareiškimais ministras pirmininkas Orbanas nuėjo per toli. Norėčiau pasakyti, ponui Weberiui, kad negalime kaltinti kitų žmonių, kurie priklauso kitoms politinėms šeimoms ir tokiu būdu atsikratyti savo atsakomybės. Aš šiuos dalykus sakau ne todėl, kad ponas Orbanas priklauso APP politiniai šeimai. Sakau tai todėl, kad tokie teiginiai liečia ES vertybės ir mes turime būti budrus tokiais klausimais. Atrodo, kad Vengrijoje svarbiausias klausimas yra ne demokratijos puolimas, bet demokratijos subanalinimas, e, tarsi tai būtų tuščia žodis, tarsi tokie žodžiai e, kaip demokratija ir laisvė virsta bereikšmiais šūkiais ir tai yra painiava. Atrodo, kad demokratija tampa kažkokio šau sudėdamoji dalis, kad tai padeda įteisinti ekstremistinės pajėgas. Ir tai yra ne tik teiginiai, kurie buvo pasakyti, tai yra tas klimatas, kuris yra kuriamas tokiais teiginiais, grasinimas mirties bausme e, homoseksualų aktyvistui Budapešte, norėčiau su juos solidarizuotis. Aš manau, kad tokios provokacijos tai yra masinio naikinimo ginklas, nes tokiu būdu Vengrijos žmonės tinkamai nevertina ekonominių ir socialinių problemų, kurios yra toje šalyje. Tikrai aš kaip italas palaikau vengrus Ir prisimenu, kaip ministras pirmininkas sumenkino šalies pasitikėjimą šalimi. E, pone Orban, jūs neturėtumėte taip elgtis, jūsų šalis yra puikia ir mes nenorėtume, kad tai būtų šalis, kurioje leidžiama viskas ir bet kas, kur žmonės paprasčiausiai daro bet ką, kad tik už juos balsuotų. Jeigu negerbėte savęs, gerbkite nors savo žmonės. Ponios ir ponai, prašau man atleisti, bet tiesiog kalbant ponui Weberiui, nepamačiau, kad kolega norėjo užduoti jums klausimą ir iš karto steikiau žodį ponui Pitelai. Tad dabar tiesiog noriu dar tada atitaisyti tą klaidą. Prašom, ponia Vailiai. Elnök úr, Pone pirmininkė, dėkoju. Pone Weberi, aš jūs gerbiu, gerbiu jūsų darbą. Esate stambiausios politinės frakcijos pirmininkas Europos parlamente ir užduosiu jūsų klaus, jums klausimą. Ką jūs manote apie tokį sakinį? Europa neegzistuoja. Tai yra suknista institucijų sistema, kuri visiškai neprimena to, kas kas buvo sukurta, tai visiškai neprimena bendrijų, vertybių bendrijos. Citatos pabaiga. Ne, tai ne ekstremalių žodžiai. Tai yra citata vienas iš Fidesz e, lyderių. Visai nesnei prieš kelias dienas tai pasakė. Pone Weberi, ką Jūs apie tai manote? Ar tikrai Jūs dirbate tokioje suknistoje institucijoje? Also ich verstehe den Hintergrund der Fragestellung nicht, weil es... Mm, ne, nelabai nesuprasčiau tokio klausimo. Iš tiesų daugelį sričių, e, daugelį frakcijų ar politinių šeimų panašus dalykai vyksta. Tiesiog mes dabar konkrečiai aptarėme Vengrijos atvejį ir tai yra šalis, kuri ekonomiškai auga, veikia tikrai pavyzdingai jos ekonomika, piliečiai panašu, kad visiškai patenkinti vykdomą politiką, pol politinis pritarimas egzistuoja, taigi apie ką kalbam. Na ir dabar visiškai ištaisysim padėtį. Pone Galpelts norėjo pasisakyti po pono Pitelos kalbos, taigi dabar žodis jai. Igaziból, elnök úr, nem szerettem volna kérdést feltenni, de ha megszólított. Atvirai sakant, gerbiamasis pirmininkė, aš nenorėčiau užduoti klausimo ponai Pitelai, bet dabar tiesiog dėl pusiausvyros. Tai padarysiu. Pone Pitela. Atleiskit, man pasirodo klaida mūsų pusėje. Ponas gal norėjo šnekėti. Fraktionskollegen arrangieren. Bitte schön. Pone gal norėjo, norėjo kalbėti, o ne Prašom, ponia Galpės. E, Ačiū, tęsiu. E, šie klausimai vis sudėtingėja. Pone Pitela, ką manytumėte apie poną Timermano pasisakymą? Jis mums grasino, jis kalbėjo apie antro straipsnio taikymą. Pone Pitela, Ar jūs nenorėtumėte atvirai aptarti klausimus, ar yra kokiu nors tabų klausimų? E, nes jeigu jūs to nepadarysite, tai man bus neaišku, kokiame parlamente aš dirbu. Ar mirties bausmė yra tabu, ar mes negalime aptarti migracijos klausimų. E, kur yra tas neliečiamų klausimų sąrašas? Kolegė, kai dėl pirmininko pavaduotojo Timmermans, tai iš karto pasakysiu, kad jį labai gerbiu, jis yra mano draugas ir kaip minėjau, tikrai jį gerbiu. Manau, ne tik aš. Ir ne tik šioje salėje. Bet e, nepaverskime šios diskusijos banale, suprantama, kad mes galime aptarti imigracijos klausimus mes e, kyla abejonės dėl pagrindinių principų. Ir mirties bausmės netaikymas yra pagrindinis ES principas. Ir e, ministras pirmininkas, jeigu įsteigia, kad e, reikalinga mirties bausmė, tai mums reikia dėl to susirūpinti. Jeigu vienos iš 28 valstybių narių ministras pirmininkas e, kalba apie e, tokią demokratiją, neliberalią demokratiją, argi mes neturėtume dėl to susirūpinti? Ačiū, ponė Pitela. Turiu konstatuoti vieną faktą. Jeigu komisijos vicepirmininkas teigia, kad pažeidus sutartį pagal antrąjį straipsnį komisija imsis veiksmų, tai nėra joks grasinimas, tiesiog yra faktų konstatavimas. Taigi ne, nesutinku niekaip su ponios Galpelts išsakytomis mintimis. Dabar ponas Kirkhope kalbės ACR frakcijos vardu. AKR frakcijos vardu. President. Pirmininkė, vicepirmininkė, premjerė. Mes, kaip ES nariai, pasirašėme po esminiais demokratiniais principais ir teisėmis. Šio parlamento nariai turi teisę turėti skirtingas nuomonės, politinius, ideologinius įsitikinimus. Šis parlamentas yra platforma diskusijoms ir debatams ir mes kartais juose surandame sprendimus. Tačiau, kai šis parlamentas tampa teisėjų, prokuroru ir baudėjų, tų, kurie laikosi kitokios nuomonės, tuomet tos diskusijos nėra apie pagrindinių teisių apsaugą, apie tai, kad yra padedama stebėti, kaip viduje pritaikomos sutartys, tačiau prašymas surenti šios diskusijas yra toks, koks yra. Šio parlamento kairieji dar kartą kerta centro dešiniesiems, nes kai kurios valstybės narės išdryso kalbėti apie tos klausimus, kurie aktualūs rinkėjams. Valstybės narės turi teisę aptarti klausimus, klausimus, kurie netgi nėra įtra, įtraukti į iš anksto patvirtintų, e, ponė Pitela, žmonių e, temų sąrašą. Ir kodėl parlamentarai visuomet turi pristatyti savo argumentus, supriešinant tai valstybių narių principus, kurios tai valstybės narės principus. Taip pažeidžia parlamento įvaizdį. Mes turime čia būti vieni kitų partneriai, o ne prižiūrėtojai. Vengrijos žmonės, Europos žmonės nenori, kad svarbus žmogaus teisų klausimai virstų labai banaliais politiniais sumetimais ir diskusijomis šiame parlamente. Įvyko diskusijos Teisingumo vidaus reikalų komitete ir vėlgi daug nemažai diskusijų vyksta šiame forume. Tačiau šiame kontekste man kyla klausimas, kodėl šiandien mes čia rengiame tas diskusijas. Pone pirmininkė, tai yra diskusijos, kurios nėra niekam naudingos. Kirkhope, es gibt, uh, Mr. Kirkhope, there is a... Pone Kirkhope, Ponas Nidermilleris, noriu užduoti Jums klausimą. Prašom, ponė Nidermilleri. Aš turiu Jums klausimą, ponė Kirkopai. Ar Jūs norėtumėte, kad Jūsų šalies premjeras pasakytų, kad jis nori sukurti neliberalią demokratiją savo šalyje? Ar Jūs pritartumėte, jeigu tai pasakytų Jūsų šalies premjeras? Galiausiai, ponė, aš pats turiu teisę apsispręsti ir turi teisę apsispręsti mano šalies rinkėjai. Tas pats pasakytina ir apie rinkėjus Vengrijoje. Ir jie aiškiai pasisakė apie tai, ar jie nori perinkti ir patvirtinti tą lyderį, kurį jie išsirinko. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu kalbės ponia Inetfeld. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, labai gerai, kad dalyvauja ministras pirmininkas Orbanas, tačiau tikiuosi, kad jo nenuvilsiu, kalbėdama nepakankamai daug ir ilgai apie jį, nes ši diskusija ne apie jį. E, tarybos pareiškimas ar nepareiškimas rodo, kad jūs esate visiškai atitolę nuo sutarčių. Ir taip, kolegos, Mes galime diskutuoti apie mirties bausmę ir gali būti, tos diskusijos gali būti labai trumpos. Mano frakcija visiškai atmeta tą klausimą. Jam ne vieta nei Europoje, nei Egipte, nei niekur pasaulyje. Viskas. Tačiau šis mirties bausmės klausimas nukreipia klausimus nuo svarbesnių dalykų, daug blogesnių dalykų. Tai anketa dėl migracijos. Ir ką komisija darys? Ar komisija teis, teisiškai išnagrinėjo, kiek tas dokumentas atitinka e, Europos žmogaus teisių hartiją ir ar tai atitinka ES migracijos ir prieglupščio prašymo politiką? Komisija privalo veikti, Aš pritariu jūsų užsakytai kritikai, tačiau iš komisijos tikiuosi daugiau. Kaip EPP frakcijos atstovė, išklausiusi pono Weberio, galiu pasakyti, kad man visiškai aišku. EPP gali kalbėti kritiškai, tačiau jūs ginate ministrą pirmininką Orbaną ir jo politiką. Ir reikia bent, kad visi žmonės žinotų, kokia EPP frakcijos pozicijai. O Alde atmeta pono Orbano ir jo vyriausybės politiką. Situacijoje Vengrijoje tik pabrėžia, kad reikia kuo greičiau taikyti priemonę ir vertinti situaciją, žmogaus teisų situaciją ir visose valstybėse narėse, nes tikrai, ponė Weberė, mums reikalinga priemonė, kad mes galėtume įvertinti silpnai taikomas priemonės ir septinto straipsnio gyvendinimą. Mes pasisakome už demokratinę valdyseną ir žinau, kad ir kitos frakcijos kalba apie tas priemonės, su kurių pagalba būtų galima užtikrinti pagrindinės teisės. Žinau, ponė Timermans, jūs minėjote, kad žmogaus teisės ar teisės teisės viršinybė negali būti išmatuota, bet aš manau, kad gali. Ir mes galime pasiūlyti, pateikti pasiūlymus dėl tokios priemonės. Ir tikrai svarbu užtikrinti tas vertybės, kurių laikotės ir jūs ir aš. Frau Infeld, ganz überraschend möchte. Pone Infeld, Tikriausiai labai nustepsite, tačiau ponas Etheridge norėtų užduoti Jums klausimą. Pone Etheridge. Ačiū, ponė. Pirmąjį kartą užduodu klausimą šią savaitę. Mano klausimas yra štai koks. Mane labai sudomino tai, kad jūs absoliučiai atmetate mirties bausmę Europos Sąjungoje. Absoliutus atmetimas. Ar tai reiškia, kad jūs nemanote, netikite visapusišką demokratiją, nes tai, ką balsavo parlamentas ir jeigu yra žmonių noras atkurti mirties bausmę, tai pažeistų demokratinių rinkimų um, ehm, dvasę ir jūs vis tiek teiktumėte, kad tai neleidžiama ES. Viskas yra labai aišku, jeigu kuri nors ES valstybė balsuotų dėl to, kad būtų atkurta mirties bausmė, tuomet jie turi teisę taip balsuoti, bet jie negali likti ES valstybę nare. Tai man visiškai yra aišku. Vielen Dank. Ačiū. Jungtinių kai, vieningų kairiųjų vardu, ponė Vežija. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėl kalbame apie padėtį Vengrijoje. Girdime tuos pačius žodžius šioje salėje. Be jokios abejonės ponas Orbanas dar kartą mums pasakys, kad kiti Europos sąjungoje irgi gerbė žmogaus teisės nepriklausomai nuo politinės e, spalvos. Taip, tiesa. Tačiau panašu, kad čia žaidžiama su populizmu. Vengrija yra blogas neteisingų nusistatymų rinkinys. Pažvelkime, kas vyksta. Amnesty International paskelbė, kad nevyriausybinės organizacijos susiduria su ne, beprecedentinė prievarta. Tas pats pasakytina apie mažumas, LGBT teisės ir panašiai yra tas pagarsėjęs klausimynas apie migrantus ir terorizmą. Taip pat yra deklaracijos dėl mirties bausmės. Ir tai nėra vien tik tai e, diskusijų temos Libe komitete. Praeitais metais ponas Orbanas paskelbė, kad mirties bausmės įvedimas atkurtų tarptautinę e, konkurenciją. Taigi, kiek dar leisime jiems pažydinėti septintąjį straipsnį. Tas septintas straipsnis visiškai panašu neveikia taip, kaip turėtų veikti. Reikalingos kur kas veiksmingesnės pažeidimų e, procedūros, tokios kokios yra taikomos ekonominėje plotmėje. Ačiū poniai Veržija. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbė. Ačiū Pone pirmininkė, iš tiesų jau beveik viskas pasakyta mano siaubai. Tokios žinios plaukia iš Vengrijos mūsų link, kad turiu pasakyti, tiesiog net klausiau savęs, ar apskritai įmanoma būtų kai išgirdau apie galimą mirties bausmės įvedimą Vengrijoje, kad 2015 metais kuris nors ES šalies vadovas rimtai svarstytų tokį klausimą. Ir aš jį jums noriu užduoti, nes kaip ir Sofija ir kiti jau sakė, tai tikrai reikštų jūsų kaip valstybės narės um, žlugimą. Nebebūtumėte valstybė nare. Uh, Toliau dėl klausimyno, dėl klausimų formuluočių ir pasirinkto tono. Irgi tiesiog negali būti nie kalbos apie tai, kad tokiais būdais būtų neva sprendžiami klausimai susijęs su imigracija ir problemos. Tai tik tai lems e, visišką sukiršinimą, supriešinimą įvairių e, visuomenės e, grupių jūs iš tiesų keletą tokius klausimus, kad mes čia diskutuojam netgi ne tik apie Vengriją, bet apie mus pačius, apie savo pačių vertybės, tapatybės, nes reikia aiškiai suvokti, kad tos vertybės, kurios čia yra gerbiamos, yra ir įsipareigojimas. Dėl pagrindinių teisių mes visi sutarėme, taigi tiesiog neįsivaizduojama, kaip galėtų veikti ES projektas, negerbent visiškai, visapusiškai žmogaus ir pagrindinių teisių. O iškelti į pirmą vietą ekonomiką ir jos augimą ir tuo pat metu bandyti kelti povandeninės sroves yra visiškai e, negarbinga. E, Latvijos e, pirmininkaujančios ministrė prieš tai pasisakė, tačiau manau, kad mes iš tiesų turėtumėm kalbėti ir apie mechanizmus, remdamiesi pono Tavareš pranešimu, kai jo kalba apie spaudos laisvės suvaržymus, kuriais galėtumėm pasikliauti, kad įgyvendintumėm savo tikslą, tai yra, kad vertybės, kurios mums svarbios, iš tiesų egzistuotų, būtų palaikomos ir kad mūsų piliečiams jos būtų garantuojamos, kad liautusi tie barbariški projektai. Dėl Ispanijos. Man kilo mintis tiesiog apie policijos valstybę, kai apie tai išgirdau. Ir tai, kas vyksta Prancūzijoje, kas vyko Prancūzijoje, mane irgi labai sukrėtė. Pirmininkas mėgina nutraukti ponę Harms. Ačiū, ponė Harms. Ir jums vienas kolega, ponė Harms, norėtų užduoti klausimą, ponės Kans Norebeski. Panie Przewodniczący, chciałem się spytać panią Harms. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti ponios Harms. Taip gražiai kalbėjote apie vertybės ir minėjote diskusijas dėl emigracijos. Kodėlgi mes negirdime tokių įstringų pasisakymų apie tai, kas vyksta Vokietijoje. Nežinome, kad paskutiniais mėnesiais buvo daug atvejų, kai buvo sudeginti migrantų namai. Daugelie miestų vyko protestai, demonstracijos. Juk žinote, kokia situacija Vokietijoje. Žinome, kaip netoleruojami Vokietijoje migrantai. Ir atrodo, kad nei Vokietijoje, nei Prancūzijoje niekas nenori apie tai diskutuoti, bet labai mielai diskutuojame apie problemas Vengrijoje. Jeigu pasidomėsite diskusiją vykstančią Vokietijoje, suvoksite, kad tai tikrai labai aktualūs klausimai ir visi tie nusižengimai yra persekiojami teisinėmis priemonėmis ir tuo pat metu Vokietija šiuo metu vykdo mm, pabėgėlių politiką, tokią pabėgėlių politiką, e, kuri jau dabar panašu, kad pavėlavo šiek tiek, nes tik dabar jau paremiama yra iš dalies pabėgėlių kvota. Pone Harms nutraukė pirmininkas, dabar laikas tik atsakyti klausimą, o ne tęsti savo kalbą. Toliau FDD frakcijos vardu kalbės pone Ferrara. Ačiū pirmininkė. Na, mirties bausmės klausimas, klausimo įtraukimas į darbo tvarkę rodo, kad liberalios valstybės yra geriau nei demokratinės ir nepaliekama laisvės vaizduotėjai, e, daromas spaudimas spaudai, nepriklausomiems teismams ir neleidžiama, kad konstitucinis teismas veiktų kaip užtikrinimo priemonė. Kai tai nepadeda, tuomet rengiamos viešos konsultacijos su visuomenė dėl migracijos klausimų. Manau, kad to pakanka. Valstybės narės įsipareigoja laikytis vertybių ne tik įstodamos į ES, bet ir būdamos narėmis ir mes negalime slėpti galvos mėlyje. Komisija taip pat turi stebėti, kaip gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės kiekvienoje valstybėje narėje. Kaip pranešėja rengusi pranešimą, siūlau priemonę, su kurios pagalba būtų galima geriau ginti žmogaus teisės. ES turi būti aktyvi ir turi užtikrinti, kad visos žmogaus teisų hartijoje nurodytos laisvės ir teisės būtų saugomos ir ginamos. ES reikalinga duomenų bazė kaip gerbiamos tos teisės ir ES ir valstybėse narise. Todėl reikalinga išplėsti teisingumo sistemą ES, kad būtų galima patikrinti, kaip laikomasi tų teisių. Vien todėl, kad rizika taip pat būtų laikoma pažeid, teisių pažeidimu, kaip yra Vengrijoje. Mes kalbame ne apie naivaus politiko pareiškimą, mes kalbame apie Europos ministro pirmininko pareiškimą, kuris nei karto nepasikuklino keisti savo šalies konstituciją. Turime įsikišti, kol nevėlu. Ačiū, poniai Ferrara. Pana Sara norėtų užduoti Jums klausimą, ponė Ferrara. Taigi prašom, ponė Zara. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpas klausimas. Kodėl šokiruoja tas faktas, kad vyksta konsultavimas su visuomenė dėl emigracijos politikos? Kodėl jūs šokiruoja tai, kad mes norime pasitarti su piliečiais? Tai, kad e, šokiruoja ne, ne konsultavimasi su visuomenė, bet šokiruoja viešųjų konsultacijų tema ministras pirmininkas, vienos valstybės narės ministras pirmininkas pradėjo konsultuoti su visuomenė dėl mirties bausmės sugražinimo. Taigi grįžtama laiku. Ir kai buvo laikai, kai buvo akis už akį, dantis už dantį. Ir tai yra šokiruojantis žmogaus teisų pažeidimas, o žmogaus teisės yra ES pagrindas. Dabar kalbės neprisijungusių atstovas ponas Balco. Ačiū pirmininkė kai pamačiau, kad darbo tvarkėje yra įtrauktas klausimas apie padėtį Vengrijoje, net nežinojau kodėl. Aš esu Jobik partijos atstovas ir aš negirdėjau jokių, apie jokius įvykius, kurie pateisintų tokio klausimo įtraukimą į darbo tvarkę. Dabar jūs man įrodėte, kad Europos parlamentas negerbė savo teisių. Tai yra nu, teisės į nuomonę, kodėl pradėti diskusiją apie imigracijos klausimus valstybėje narėje, kodėl ne, ne, ne, negalime kalbėti apie tabų temas, jeigu to nori visuomenė ir jūs sakote, teigiate, ką turėtų daryti vyriausybė ir kokį klausimą kelti klausimynę. Aišku, aš milijoną forentų išleiščiau kitiems tikslams, bet ne čia esminis klausimas jeigu Orbano vyriausybė pradė, toliau tęsta kelią, kuris buvo pradėtas po Lisabono sutarties, tai jokių problemų. Tuomet judėsime federacijos link, o Fidesz partija ir toliau eina tuo keliu kaip EPP šeimos narė. Pirmininkas Baroso ponui Orbanui po to, kai Vengrija pirmininkavo tarybai, pasakė, kad Vengrija puikiai padirbėjo, kad pasiekė puikių rezultatų. Ir mes su, su tuo sutinkame, mes paskelbėme irgi, kad pavyzdžiui, e, Ukrainos vientisumas mums yra labai svarbus klausimas. Pone Balco, ponas Joti norėtų užduoti Jums klausimą, ar sutinkate? Prašom, pone Bijoti. E, Ačiū, ponia Balcau. Jūsų šalyje buvęs parlamento narys Džodžiai Gula Sadžyba, aš atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jo pavardę, jis yra iš jūsų partijos ir fiziškai jam buvo grasinama. Jis pats grasino jaunam žmogui dėl to, kad jis gėjus aktyvistas ir tas e, gėjus aktyvistas gyveno nuolatinėje grės, nuolatinėje grėsmėje ir dėl jo galvos, jos suradimo buvo paskelbtas e, atlygis netgi. Taigi, ką Jūs galvojate apie tą buvusį savo kolegą ir tas jo skleidžiamas grėsmės? Norėčiau nu, paklausti, ką premjeras Orbanas irgi apie tai mano. Ponas Balco. Kągi, jūs teigiate, kad Jobik partija Vengrija grasina homoseksualams, gėjams, bet aš pasidomėjau to klausimu, bet taip nėra. E, tai yra netiesa. Jokių žinių apie tai nesuradau, nežinau, iš kur tai, apie tai girdėjote, iš kur ištraukėte tą informaciją. Jobik partija Vengrijoje niekuomet niekam negrasino. Tokiu būdu galbūt mes sakėme, kad bendra gėjų propaganda, ne tai, ko mes norėtumėme Vengrijoje, bet mes niekuomet niekam negrasinome ir niekuomet negrasinome gėjams. To jau pat suteiksiu žodį premjerui Orbanui, tik dar kai ką pasakysiu. Prieš tai leidau pateikti nemažai klausimų po frakcijų atstovų pasisakymo, pasakymų vėliau tos galimybės nebesuteiksiu, kadangi tikrai nebespėsime užbaigti diskusijos laiku. Taigi žodis ministrui pirmininko Orbanui. Ilyen tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamiai nariai, ponios ir ponai, šiandien atvykau į parlamentą, todėl kad svarstote apie situaciją mano šalyje, Vengrijoje. Man visuomet didelis malonumas ir garbė matyti, kad kalbate apie Vengrijoje vykstančius dalykus ir man didelė garbė kalbėti savo šalies ir savo žmonių vardu. Vengrija prieimė sprendimą referendumu prisijungti prie ES ir mes vis dar didžiuojamės tokiu sprendimu kad esame ES valstybė narė. Šiandien atrodytų logiška, kad mes esame čia, e, nes visiems aišku, kiek daug mes per pastaruosius metus savo šalyje pasiekėme. Mes anksčiau pagal BVP augimą būdavome 21 vietoje iš 28, o dabar esame antroje vietoje. Mūsų nacionalinė skola sumažėjo nuo 85 iki 75 procentų BVP. Mes taip pat sumažinome nedarbą nuo 11 iki 7 procentų ir tikėsimės per artimiausius metus pasieksime visišką užimtumą. Bet ponios ir ponai, ne tai jūs norėjote aptarti. Kaip suprantu, norėjote kalbėti apie situaciją Vengrijoje, norėjote kalbėti apie politinius klausimus ir emigraciją. Kai dėl politinių klausimų, tai galėčiau Jūs informuoti, kad Vengrija yra ta valstybė narė, kuri e, nekarta buvo linksniuojama dėl teisės viršenybės šalyje. E, imigracija, žmogaus teisų klausimai, jie mums visi svarbus, visiems svarbus. Tačiau e, atsakymai į šiuos klausimus reikš, kokią ES perleisime savo vaikams. Tačiau kaip, kodėl kalbam apie Vengriją? Na, vengrai kalba tiesiai apie sudėtingus dalykus. Mes nemėgstame dalykų vynioti į vatą, esame atviri ir arba kalbame tiesiai, arba visai nekalbame. Taigi, jeigu kalbame apie mirties bausmę ar apie emigraciją, tai kalbame atvirai. Ir diskusijos dar neprivedė mus prie sprendimo. Ponios ir ponai, mes norime kalbėti atvirai, tiesiai apie tai, kad mes vengrai norime, jog Europa e, liktų europiečių žemynų. Ir norime, kad Vengrija priklausytų vengrams. Tai visiškai atitinka Europos principus ir ES įkūrėjų principus. Reikia atskirti laisvą darbo jėgos judėjimą ir emigraciją iš kitų trečiųjų šalių į ES. Ir reikėtų atskirti emigracijos ir prieglopščio prašytojų klausimus. Yra ekonominiai migrantai, kurie paprasčiausiai ieško geresnio gyvenimo gerbiamasis e, komisijos pirmininko pavaduotojau Timmermans. Deja, mes negalime užtikrinti darbo vietų visiems. Turime atvirai apie tai kalbėti. Ekonominė migracija yra ta problema, kurią norime spręsti savaip. Vengrija ES turi priežasčių, dėl kurių turi spręsti tas problemas. Esu įsitikinęs, kad ES komisijos pateiktas pasiūlymas mūsų nuomonė paprastai kalbant e, yra neprotingas. Na, žinoma, galima sakyti, nėra jokių problemų, atverėme ES duris ir visus priimame. Tačiau emigracija yra didžiulis iššūkis. Jeigu palygintume situaciją su 2010-aisiais, tai emigrantų Europoje padidėjo tris kartus. Per trumpą laiką šis padidėjimas buvo 25 kartais, jeigu paskaičiuotume visus asmenys, kurie kerta sieną. Ir turime apie tai kalbėti atvirai, turime peržiūrėti dabartinės sutarčių nuostatas ir valstybės narės privalo turėti teisę saugoti savo sienas. Tai yra praktinis, pragmatinis ir protingas sprendimas. Juk būtų kvaila leisti į ES visus emigrantus ir netgi įvesti kažkokias dirbtinės kvotas dėl to, kaip paskirstyti tuos emigrantus. Ponios ir ponai, kvotos tik užtikrins dar didesnį emigrantų srautą, tai yra e, prekiautojų žmonėmis ir kontrabandininkų paskata. Manau, kad mes turėtume šios klausimus spręsti nacionaliniu lygmeniu ir puiku, kad kalbame apie tai. Vietoje kvotų mes turėtume leisti valstybėms narėms pačioms apsispręsti ir Vengrija taip pat turi turėti galimybę priimti sprendimus dėl migrantų. Mes esame krikščionių vyriausybė ir priimame tikrus prieglopščio prašytojus, bet ne visus emigrantus, ypač ne ekonominius migrantus, kurie paprasčiausiai ieško geresnio gyvenimo. Neteisėtas sienos kirtimas yra nusikaltimas ir turime atitinkamai reaguoti. Vengrija privalo ginti sienas, privalo ginti teisinę valstybę. Kai kurios šalys e, nutarė susitaikyti su šia Mm, situaciją ir mes gerbėme jų sprendimą. Todėl mes norime konsultuoti su visuomenė dėl emigracijos. Manome, kad lab, teisinga paklausti piliečių, ką jie mano apie tai. Vienas iš narių teigia, kad viešosios konsultacijos rengiamos dėl mirties bausmės. Nesusipratimas, nėra tokių konsultacijų dėl mirties bausmės, tokių konsultacijų nevyksta. Uh, Vengrija nepasirašė jokio susitarimo dėl to, apie ką galima kalbėti, o apie ką negalima kalbėti. Nei viena valstybė narė nepasirašė susitarimo dėl to, dėl kurių dalykų galima konsultuoti su visuomenė, dėl kurių negalima. Nėra tokių sustarimų. Yra stojimo sutartis, Vengrijos stojimo Europos Sąjungos sutartis ir joje nėra jokių nuostatų dėl to, apie ką galime kalbėti ir apie ką negalime kalbėti. Manau, kad bet kas, kas tengiasi mums nurodyti, ką mes, apie ką mes vengrai galime kalbėti, pažeidžia sutartį, sutartis dėl ES teigimo. Jeigu pasižiūrėtume į, pagalb, į prieglopšio prašytojus ir atsižvelgtume į tai, kad Vengrija yra antroji pagal savo BVP ir jeigu pažiūrėtume, kokie yra, kiek žmonių gyvena Vengrijoje, tai mes esame antrieji po Švedijos per pirmąjį šių metų ketvirtį 43 tūkstančiai prašymų dėl prieglopščio e, buvo pateikti ir 20 tūkstančių iš jų pateikė Kosovo piliečiai. Taigi reikia bendradarbiauti su vakarų Balkanų šalimis. Vyksta konfliktas Ukrainoje ir tai irgi didelis iššūkis. Dėl mirties bausmės. Negalime vengti šio klausimo, nenorime gyventi viduramžiais, kai esama tabų temų, apie kurias negalime kalbėti. Mes kalbame ne apie mirties bausmę, bet apie žodžio laisvę. Privalome kalbėti apie mirties bausmę, tačiau pokyčiai turi atitikti konstituciją, Vengrijos konstituciją ir Europos vertybės. Niekas nėra e, tvirtai nuspręsta, žmonės e, priima sprendimus ir žmonės gali keisti tuos sprendimus, mes tai yra laisvė, tai yra demokratija. Ponios ir ponai, kokia yra jūsų nuomonė? Galite užimti bet kokias pareigas bet jūsų nuomonė yra vieno piliečio nuomonė. Ir tai e, nieko ypatingo turėti nuomonę, tai yra laisvė, o mes ir toliau kovosime už žodžio ir minties laisvę. Ačiū. Ganz sicher gibt es keine göttlichen Gebote, die in den Be abejo, nėra jokių dieviškų įstatymų, sąjungos sutartyse, tačiau žinau vieną neginčiamą įstatymą - nežudyk. Dabar žodis Gonzales, ponui Gonzales Pons, EPP frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, mėly kolegos. Kai kurios frakcijos parlamente pageidavo diskutuoti Vengrijos klausimų ir mes neturime nieko prieš tokius ketinimus. Tačiau dėl Tačiau politinių pagrindų neturėtų būti stigmatizuojama nei viena valstybė narė. Iš tiesų, valstyb, iš tiesų mirties bausmė jokių būdų neturėtų būti vėl įvedama ar, ar aptariama. Labai aiškiai suvokiame visi, kokios yra mūsų vertybės ir uh, džiugu, kad e, sugebėjome įveikti savo praeitį. Vengrija privalo laikytis ES galiojančios pagrindinių teisų hartijos, o joje yra draudžiama mirties bausmė. Dėkoju premjerui Orbanui už tai, kad atvyko pas mus, kad išsakė savo poziciją, gynėja. O ponios ir ponai, migracija ir su tuo susijusios problemos yra tikrai didžiulės ir labai keblios. Ir mes visi turime apie jas galvoti, visi pasisakome prieš rasizmą, prieš ksenofobiją ir prieš kaltės primetimą iš Bruselio. Iš tiesų, Vengrija juk nėra atsakinga už tas problemas, skaičiai visur uh, auga ir pabėgėlių vis daugiau ir vienur ir kitur, imigrantų vis daugiau, net ir tose šalise, kurios yra nusiteikusios euroskeptiškai. Tiesiog tai yra europinė problema ir politinio pobūdžio rėžiamos kalbos prieš Europą. Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje yra girdimos, bet dabar mes kalbam ne apie Vengrijos kaltę, bet apie savo pačių kaltę dėl to, kad nepavyko užtikrinti to, užtikrinti to, garantuoti to, kad visose šalyse vienodai būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Ir negalima dabar smerkti tiesiog vienos paskiros valstybės narės. Ir nedarykime to, nes antraip padarysime klaidų, kurios padarys žalos visai Europos Sąjungai. Ačiū ponui. Gonzales Pons, toliau SRD frakcijos atstovas ponas Niedermülleris. Ponios ir ponai, ponė pirmininkė, gal jums atrodys keista, bet aš turiu pasakyti, jog nesidžiaugiu, kad e, Vengrijos ministras pirmininkas atvyko čia į Europos parlamentą. Aš nesidžiaugiu dėl to, kad kai tik tai jisai atvyksta, visuomet to, tomis progomis mes kalbame apie gėdingą mūsų šalies vyriausybės politiką. Ir tos politikos menkina ir juodina mano šalį. Ministras pirmininkas nušviečia Vengriją kaip ksenofobišką valstybę, bet aš norėčiau Jūs patikinti, kad Vengrija nėra tokia, mano šalis tokia nėra. Ši vyriausybė visuomet pažeidžia ES pagrindinius principus. Principus, kurių pagrindų yra kuriama ES. Demokratija, neliberali demokratija, autokratinė sistema, diskusijos apie demokratiją kurios buvo įvardintos kaip nesąmonė mūsų premjero. Aš manau, kad Vengrijoje natūraliai solidarumo nėra. Vengrijos žmonės yra suklaidinti. Jie yra, jiems yra grasinama, puos, yra skatinama neapykanta dėl to, kad yra medžiojami ekstremalių dešiniųjų balsai. Nes tų pirminių rėmėjų gretos yra išrėtėjusios, taigi dabar jie siekia ekstremalių dešiniųjų balsų. Bet ES negali remti tokios politikos, turime aiškiai pasakyti, kad ne Vengrijai gėda, gėda Vengrijos vyriausybės, e, gėda dėl Vengrijos vyriausybės politikos. Dėkoju, ponui Niedermüller, dabar liberalų vardu pirmininkas Verhofštatas. Pirmininkė, Pirmiausia, norėjau užklausyti pono Orbano prieš pasisakydamas pats šiuose diskusijose, bet turiu pasakyti, kad tai, ką jis, jis čia atvyko tiesiog tik tai toliau provokuoti. Tos provokacijos mes apie jas girdėjome pastaraisiais mėnesiais Vengrijoje ir už jos ribų. Nelib neliberali valstybė, pirmosios provokacijos ir tada, kai įsisiautėjo krizė Ukrainoje, jis padarė energetinį sandorį su Putinu. Čia antra provokacija. Po to dėl mirties bausmės trečia provokacija. Ir nereikia keisti jums nuomonės, ponia Orbanai. Jūs gegužės pirmąją dieną pasakėte valstybė, per valstybinį radijų Vengrijoje, kad jūs norite, kad kiekviena valstybė narė pati apsispręstų dėl mirties bausmės įvedimo, kad tai nėra europinis klausimas. Ir jūs tai dabar patvirtinote. Taip, tai yra europinis klausimas tai nėra valstybės narės klausimas, tai yra visos ES klausimas ir visos Europos civilizacijos klausimas. Ir trečias, paskutinis dalykas. Ir šiandien vėl dar kartą jūs tai patvirtinote. Vėlgi provokavote, jūs pasakėte, kad jūs tiesiog rengėte nacionalinės konsultacijas dėl e, imigracijos politikos. Ar čia yra nacionalinės konsultacijos? E, perskaitykite pažodžiui, kokie yra keliami klausimai. Septintas klausimas. Ar jūs remsite Vengrijos vyriausybę, jeigu bus įvesta griežta, griežtesnė imigracijos politika, kuri visiškai netitiktų Briselio politikos? Arba dar kitas, trečias klausimas. Tai yra neįtikėtina. Neįtikėtina. Yra tokių, kurie mano, kad imigracijos klausimų netinkamas tvarkymas Briuselėje gali būti susijęs su augančiu terorizmu. Tai yra Briuselis, Europa, yra, mes atsakingi esame už augantį terorizmą ir jūs tai patvirtinate, ar tai yra nacionalinės konsultacijos? Atsakymas jau pateiktas klausimuose, jie yra retorinio pobūdžio, nereikia juos atsakinėti. Ir dar vienas dalykas – jeigu jūs užsipuolate im imigrantus, pagalvokite apie Vengrijos pabėgėlius, kurie pabėgo iš to šalies dėl komunizmo režimo 56 metais ir kaip jie buvo priimti su atvir atviromis rankomis kitų Europos tautų. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Frau Sargentini Ponės Argentinė, žaliųjų frakcijos vardu. Akimirka, ponės Argentinė, prieš jums pasisakant, norėčiau pasakyti, kad tikrai negaliu pateisinti, patenkinti prašymo dėl mėlynosios kortelės procedūros. Pirmininkė. Žodžiai gali būti gėlės, žodžiai gali būti ir kulkos. Ir dabar čia yra tiesiog žaidžiama žodžiais. Žodžiai, ponė Orbanai, čia nėra e, žiedo lapeliai. Tai yra šoviniai, tai yra šaudmenys. Ir tai, kaip jūs kalbate, kokie yra naudojama retorika, tai čia svarbu ne tik žodžiai, bet ir patys faktai. Kai pradame kai, kai pradedama kalbėti apie mirties bausmę arba pradedama kalbėti apie tas konsultacijas. Jūs atvykote čia ir kalbate apie imigraciją, teigiate, kad nereikia atverti vartų plačiai. Štai tokie žodžiai yra labai neatsakinga premjero politika ir tai yra E, jūs turite prisimti atsakomybę už tai, ką jūs sakote. Toliau neprisijungusių atstovas panas Mairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, ponė pirmininkė, jeigu darote kokią nors, kokį nors politinio pobūdžio pareiškimą, tuomet e, nekalbėkite ekspromto, o registruokitės kalbėti pagal sąrašą. Iš tiesų, dėl mirties bausmės nesiginčijame. Pagalvokime, apie ką kalbame. Iš tiesų kalbam apie nebūtus dalykus, apie tai, ko nėra. Man atrodo labai isteriška mūsų reakcija, ypatingai iš e, kairiosios e, salės pusės klinda tos nuotaikos ir iš tiesų juk jums svarbu kai kas kita. Jums nepatinka, kad kažkur valdo dešinieji. Ir tai yra pats tikriausias skandalas jūsų akimis žiūrint? Sakyčiau taip. Ir ne apie pirmą kartą kalbame apie e, panašius su Vengrija susijusius dalykus. Ne pirmą kartą yra bandoma kištis į kitą valst, suverenę valstybę narę. Austrija yra šalis, kuriai tikrai su tokiais įsikišimais praeitie vykusiais labai nepasisekė. Pasižiūrėkite, kaip yra su Graikija. Man atrodo, tų pavyzdžių būtų ir daugiau. Tik man atrodo, kol kas e, jūsų patarėjai yra tikrai e, ne tie, kurie galėtų jums teisingai patarti. Ačiū. Toliau ponas Sajer, APP frakcija. Ministrė pirmininkė. ši diskusija panaši į anksčiau jau vykusias. Tai yra diskusija m, mm, tarp kurčiųjų. Mes nesiklausome vieni kitų. Mes, krikščionys demokratai, e, teigiame, kad e, teigiame vienus dalykus e, apie imigrantus, kalbame, tačiau jūs nenorite e, viso to girdėti, kaip matau. Ar manote, ponė Verhofstadt, kad esate tikras demokratas, kalbėjote apie klausimus, klausimino tos visuomenės apklausos. Aš kaip Vengrijos pilietis štai skaitau klausimą dėl to, ar neturėtume įvesti griežtesnių taisyklių dėl to ar no. Kur čia nedemokratija, pasakykite man. Iš tiesų, mes lik kurčnebiliai. Nesusikalbame visiškai. Ta prieimimo kultūra, svetingo prieimimo kultūra pabėgėlių atžvilgių yra vienas dalykas, bet mes nesame Vengrija, nesame kolonijinė valstybė, neturime tokios praeities, mes visiškai kitaip į tos dalykus žiūrite ir negalite mūsų kaltinti kažkuo mums priekaištauti dėl to, kaip mes e, vertiname situaciją. Vengrija yra antroji iš po Švedijos Europos Sąjungoje, jeigu pažvelgsime į prieglapšio prašymų skaičių pateikiamą. Mes tiesiog remiamės savo surinktą patirtimi formuojant ES, su ES susijusią politiką. Kas jums čia nepatinka? Kas čia netaip? Prieš 24 metus priėmėte klaidingą sprendimą, mūsų akimi žiūrint netinkamą sprendimą pabėgėlių politikos rytyje ir mes norime dabar elgtis kitaip. Taigi mums svarbu tai, kas vyksta pas mus, norime užkirsti kelią ksenofobijai, norime, kad būtų taikiai sugyvenama Europai. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas ir dėl to ir siekiame sukurti tokiam taikiam sugyvenimui sąlygas. Toliau panas Vaidenholca, SRD frakcija. Ačiū, ponė pirminkė. Iš tiesų galėtų susidaryti įspūdis, kad e, tokie ginčytini pareiškimai daromi tik tam, kad turėtumėte progą pasirodyti prieš Europos parlamentą. Bet vos tik pasakote vieną, iš karto sušvelninate, sušvelninate tą e, pasakymą, jūs tikrai esate aptakumo meistras, migloto kalbėjimo meistras. Tačiau mums šiuose rūmose patinka konkretūs pasisakymai. Kaip, e, ką darote, kad pagaliau pažabotumėte didžiulio masto korupciją, pavyzdžiui, iš savo šalyje? Kaip paaiškinsite tai, kad daugybė vengrų dirba kitose šalyse? Ir ką ketinate nuveikti, kad šalyje įsivyrautų santarvės atmosfera? Būtent tokius klausimus norėtumėm jums iškelti, kaip tik todėl, kad laikome save Vengrijos draugais, bičiuliais. Mūsų tikrai rūpi Vengrijos E, likimas ir laisvė, kurią mes visi Europoje taip vertiname. Toliau liberalų frakcijos vardu. Ponas Mišel. Pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, pone Orbanai, jūs sakote, kad jums patinka sažiningumas. Puiku, aš norėčiau irgi kalbėti sąžiningai ir atvirai. Jūs savo šalį pavertėte, pavertėte autokratišką valstybę, kuri visiškai netitinka humanistinių ir demokratinių Europos vertybių. Pone Orbanai, demokratijos svarbi sąlyga yra, maž, yra daugumos e, nuomonė, bet aišku, ne visuomet gali elgtis taip, kaip nori. Realiai jūs e, praktikuojate daugumos tironiją. Manote, kad dauguma gali daryti viską ir visaip. E, spausti mažumas ir manančių kitai balsą užgneušti. Jūs manipuliuojate klausimino formuluotėmis, kuriomis bandote legitimuoti savo veiklą. Aš manau, kad tai yra tokie metodai, kurie absoliučiai pažeidžia mūsų sutarčių raidę ir dvasę. Jūs elgiatės kaip demagogas, jūs kriminalizuojate imigrantus, tie, kurie, tuos, kurie yra benamiai. Jūs bendraujate su autoritariniais režimais, jūs užgniaužiate žiniasklaidos ir spaudos laisvę ir taip pat užgniaužiate teismų nepriklausomumą ir užsimate bauginimais. Jūs autoritarizmo aukure deginate pagrindinės vertybės. Jūs šaipotės iš pagrindinių ES principų. Vengrai ir taip yra daug sumokėję už totalitarizmą. Pone Timermansai, kiek Europos humanistai toleruos tokios vyriausybės žiaurumus ir baisumus, kiek bandysime dar pataikauti E, šiam premjerui. Žaliųjų frakcijos vardu dabar pasisakys ponė Lunačiak. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, pirmininko pavaduotojo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes neturėtume diskutuoti apie kairę ar dešinę, turėtume kalbėti apie pagrindinės ES vyriausybės vertybės ir tai nepriklauso nuo partijos ar frakcijos. Ir mes kritikuojame ir savo vyriausybės, tai irgi tai nesusijęs su kairiaisiais ar dešiniaisiais, o tai susijęs su pagrindinėmis vertybėmis. Dėl emigracijos tema parengto klausimyno, kuris buvo pateiktas piliečiams. Tai iš tikrųjų skatina antieuropinės nuotaikas. Vok. Jūs, ponia Arbanai, kalbėjote apie ekonominį savo šalies augimą, bet kodėl tuo met maždaug 500 tūkstančių žmonių paliko jūsų šalį per pastaruosius keliarius metus, ieškodami darbo ir geresnio gyvenimo kitose ES valstybėse narėse. Ir daug daugiau 1956 metais šimtais žmonių pabėgo nuo diktatoriško režimo. Taigi, kodėl jūs e, nekalbate apie tai? Taigi, ar, gal, ar nereikėtų parengti klausimyną savo piliečiams pasi, ir pasižiūrėti, kaip būtų galima savo šalyje išlaikyti piliečius, užuot leidus jiems išvykti? Labai ačiū. Dabar EPP frakcijos vardu ponas Kalvar. Dankeschön azt gondolom hogy minden esetben nagyon fontos Ačiū. Manau, kad bet kokiu atveju svarbu tai ir mums, ir visai Europos Sąjungai. Mes taip pat manome, jog labai svarbi pagarba mūsų bendroms vertybėms. Tuo pačiu be galo svarbu apsaugoti laisvą diskusijų kultūrą. Europos sąjunga, sąjungai pavydima, todėl kad mes gebame diskutuoti net, kai išsiskiria nuomonės, kai pozicijos skirtingos, gebame gerbti vienas kitą ir bandyti įtikinti savo vertybėmis. Aš manau, jog ši vertybė turi būti apsaugota, todėl be galo svarbu nevengti nepatogių temų. Svarbu nepradėti kažkokių politinių rietenų. Pone Lunačiak, iš Rumunijos išvyko 3 milijonai žmonių ir niekada nevyko debatai čia apie Rumuniją. Tačiau galime pasakyti, kad jokio teisinės tikrumo čia nėra. Kalbant apie Slovakiją, čia yra įvairių potvarkių, tačiau tose šalise vyriausybės yra socialistų rankose. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Solijėlį. Ačiū. Pirmininkė, gerbimas Ministrė pirmininkė, aš esu vengras ir Europos socialdemokratas, todėl noriu labai ryštingai pasakyti, kad Vengrija nėra tai, ką demonstruoja Orbano vyriausybė. Gėda Orbano vyriausybei dėl jo siunčiamios žinios apie šalį. Mes nekalbame dabar apie mirties bausmę ar migrantus ar nacionalinės konsultacijas. Mes kalbame apie nacionalinę savimonę, kuri keičiasi. Dešimt milijonų žmonių išvyksta. Ir mano vardu ministras pirmininkas neturėtų kalbėti, jis taip pat neturėtų kalbėti tų šimtų tūkstančių žmonių vardu, studentų vardu, kurie išvyksta iš šalies. Neturėtų, taip pat noriu suplėšyti šį, e, šią anketą, todėl kad tai yra provokacija. Das Wort hat jetzt für die Alde frakcijos vardu ponė Vikstram. Ačiū kiek ilgai Orbano vyriausybė kels e, didelės bangas Europos Sąjungoje. Daugelis nuostatų yra diskriminacinio e, pobūdžio ir vėlgi šiandien kalbame apie Vengriją. Noriu paklausti, pono Orbano, ar jums tai teikia malonumą šios, šios provokacijos? Ar jums Malonu tai girdėti, neseniai jūs kalbėjote apie mirties bausmės gražinimą, apie uh, klausimynų išsintimą. Aš tai vertinu tik kaip provokaciją. Vengrai yra ES nariai. Turiu užtikrinti, kad daugelis narių šiame parlamente sieks apsaugoti savo pagrindinės teisės. Net jūs, uh, ponia Orbanai, uh, stengiatės paminti šias teisės. Todėl noriu priminti Šangor Maroj mintį. Jis labai svarbus XIX amžiaus rašytojas ir jei jis būtų gyvas šiandien, jo kūryba turėtų patirti jūsų cenzūrą, tačiau jis galėtų būti pavyzdys jums, todėl kad Marija kalba apie svarbiausias individo teisės, ponas Marija turėtų būti moralinis jūsų vyriausybės pavyzdys. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Javor. Köszönöm a szót, elnök úr, miniszterelnök úr. Annak... Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė pirmininkė. Siekiant, kad Europos partneriai atleistų jums už tai, kad jūs trypėte Europos vertybės Reikia, kad jūs e, tuos partnerius apsaugotumėte. Galbūt jūs nematėte, kiek daug pokyčių įvyko galbūt nereikia saugoti tų, kuriuos jūs norite apsaugoti. Kraštut Kraštutiniai dešinieji greičiausiai nebalsavo už jūs. Jūsų vyriausybė vienintelį dalyką, ką taiko nuosekliai, tai yra korupcija. Jei to nebūtų, tai jūs neturėtumėte apskritai jokių rinkėjų. Pone ministrė, jūs elgėtės taip, lyg būtumėte didis valstybės žmogus tačiau e, jūs atstovaujate tik politinį cinizmą. APP frakcijos vardu, ponia Gal. Gaila, kad e, neleidote užduoti klausimo pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Turiu pasakyti, kad šiandien mes esame klaidinami, mums meluojama. Niekas nevykdo jokių konsultacijų dėl mirties bausmės gražinimo, ponia Ferreira. E, pone Ferhofštate, mes priimame pabėgėlius ir taip pat skiriame, kas yra migrantai, kas yra pabėgėliai, kas yra nelegalūs darbo migrantai. Kalbant apie laisvą asmenų judėjimą Europoje, tai didis ES pasiekimas. Kodėl jūs priekaištaujate ministrui pirmininkui, kad žmonės pasinaudoja tą laisvo judėjimo teisę? Nelabai suprantu, kodėl, e, pone Vikstram, jūs moraliai mums priekaištaujate. Kaip jūs galite kalbėti apie moralę šiuose rūmose? Turiu pasakyti, kad Vengrijoje nelegalių migrantų skaičius išaugo. Ir todėl klausiminė ir suformuluotas klausimas taip, kaip žmonės jį interpretuoja. Ar ir klausimai taip ir pateikiami, ar jūs pritarėte tam, ar nepritarėte tam, žmonės turi pateikti savo atsakymus. Ir tai yra galimybė gauti atsakymą demokratiniu būdu. Aišku, sutikti žmonės gatvėje galbūt nepratę taip politiškai, korektiškai kalbėti kaip Briuselėje, tačiau jie išsako savo baimės ir nuogastavimus. Taip pat labai svarbu žinoti, ką tie paprasti žmonės gatvėje masto, kas jiems rūpi. Pone pirmininkė, jūs ne perskaitėte laiško, po kuriuo pasirašė šimtai tūkstančių žmonių. SRD frakcijos vardu ponas Zilva Pereira. Ministras Orbanas neatvyko čia, kad paaiškintų situaciją ir dar sėki patvirtintų savo ištikimybę žmogaus teisėms. Jis e, siekia išvengti atsakyti į tą klausimą, jis bando viską sumaišyti, suplakti į vieną tas grėsmes, kurios kyla Vengrijoje ir žmogaus teisų apsaugą. Apga, tai yra apgailėtina, kad kai kurie deputatai ir pati didžiausia e, politinė frakcija EPP tuo tiki. Ponas Orbanas e, dar sėki čia pakartojo e, savo norą dėl mirties bausmės. Taip, diskusijos gali vykti, Bet jeigu eisit ir toliau tuo keliu, kuris pažeidžia žmogaus teisės, kuris e, pažeidžia e, pagrindinių teisų hartiją, tai jūs nusipelnate Europos pasmerkimo. E, ponios ir ponai, perino prie spontaniškų pasisakymų, pirmiausia, ponė Pitė. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ačiū, pirmininkė. Žmogaus gyvybės saugojimas ir žmogaus teisų apsauga yra Vengrijos parlamento politika, tai yra įrašyta ir Vengrijos konstitucijoje. Turite tęsti. Bėkite toliau, todėl, nu, kad priešingą atveju nežinosime, ar vertimas veikia ar ne. Jei jūs nekalbėsite, tai vertėjai jūsų nevers. života i promicanje opće ljudskih vrijednosti politika je mađarske vlade koju je ugradila i u mađarski ustav. Uvođenje smrtne kazne u suprotnosti je sa mojim vrijednostima, ali i vrijednostima koje službena mađarska vlada promiče. Stoga sam pregledala izjave Viktora Orbana i nisam našla izjavu koja mu se stavlja na teret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 iznenađena sam što se mađarskoj vladi spočitava model javnih rasprava i konzultacija s građanima o važnim pitanjima za mađarsku jer na takvu demokratsku komunikaciju mogli bi se ugledati i mnogi drugi predsjednici vlada eh, koji dolaze iz redova socijalista a koji ne žele raspisati referendum niti kada jedna trećina birača to zatraži od njih. hvala lijepo. köszönöm szépen a lehetőséget elnök úr ačiū pirmininke pone soni turbūt e, viskas turbūt susipainiojau dabar ponas sali ačiū mane labai stebina ši diskusija ypač pono vėberio pozicija Jis bandė pateisinti nemo, nedemokratinius pono Orbano veiksmus. E, tai tas pats, e, ja, kaip imtume ir sakytume, kad Kinija turi teisę pažeisti žmogaus teisės, todėl kad e, tai garantuoja ekonominį augimą. To negali būti. Uh, konstitucinę daugumą Vengrijoje pasinaudojama, piknaudžiaujama um, tautinių mažumų kortą. Taip pat bandama pasinaudoti Putino koziriu. Ponas Orbanas naudoja nedemokratinės praktikas, jei to nebūtų, tai jis nesėdėtų vyriausybėje. Prezident, nebendė mūvijų. Pone pirmininkė, nekalbėsiu apie mirties bausmę, todėl kad tai tik pretekstas atakai prieš Vengriją. Labai aiškiai šiandien apie tai buvo kalbė, kalbama. Ponas Timirmanas kalbėjo apie pagrindinių teisų antrą straipsnį, tačiau ne visiškai tik, tiksli buvo citata, todėl kad pirmą pastraipą aiškiai sako, kad ES principų turi būti pagarba į teisę gyvybei, teisę į gyvenimą, tačiau ši teisė yra paneigama daugelie, daugelie valstybių narių. Pone pirmininkė, ar prisimenate apie tai, kad kai buvo pasirašomos Romos sutartys, nebuvo nei vienos demokratinės valstybės ES, kuri e, toleruotų negimusių žudimą? Jei jūs taip aistringai kalbate apie e, išimtis ir apie ES sutarties 7 straipsnį, tai pirmiausia, gal reikėtų įgyvendinti tą straipsnį ir savo šalyse. Ačiū. Dėkoju. O dabar ALDE frakcijos vardu kalbės ponia Agzaudundula. Dėkoju, pirmininkė. Svarbiausi klausimai e, yra tie, kuriuos mes turime savo atsakyti vis, per visą gyvenimą. Tai rašė vienas didis vengrų autorius. Jis buvo humanistas, liberalas, jis pabėgo iš komunistinės Vengrijos, e, atvyko į JAV ir jis turbūt negalėtų susitaikyti su šiandieninė Orbano Vengrija. Sąsaja tarp imigracijos, Briuselio politikos ir terorizmo Na, tokia sąsaja yra ksenofobinis aktas, ksenofobinis būdas e, užduoti klausimus, kurie turi būti užduota. Ir noriu Jums dar sėki priminti Šandor Maroj žodžius. Kai jis buvo persekiojamas, kai žmonės jį bandė nužudyti, jis buvo apsaugotas. Politika, manipulacija ir tokia manipulacija, kuri vyksta Vengrijoje dabar, kurią vykdo valdžios institucijos, man kelia didelį nerimą. Man atrodo, kad EPP e, partija turėtų būti sąžininga ir pripažinti faktus. Pone Weberi, prašau, nedarykite šitokio blogio Europai. Aš dabar žodį suteikiu ponui Maragan. Taip, aš visų išklausiau ir išklausysiu, įskaitant ir ministrą pirmininką Orbaną, bet ar aš Tikėjausi tokių klausimų, tokių pastabų, nežinau, išgirdęs tai, ką išgirdau, esu sunerimęs. E, mirties bausmės sąsajos ir imigracijos ir terorizmo. Dabar esu sunerimęs dėl EPP požiūrio šiame parlamente. Jūs užsimirštate, kad čia vykdomas išpolis prieš demokratiją. Kalbate apie Vengrijos ekonomiką, bet tai nepriimtina. Tos kampanijos, ksenofobinės kampanijos, kurias vykdo EPP nariai mano šalyje e, per vietos rinkimus yra nepateisinamos. Šis parlamentas turi spręsti šią problemą ir surinkti diskusijas. Mes turime kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus, jų negalima pateisinti niekur pasaulyje. O kaip mes dabar čia taikstomės šiame parlamente su tokiais pažeidimais? Mūsų pareiga yra e, iškelti šias problemas čia ir kitose šalise, kai tik jos iškyla. Čia kalbame apie esminius demokratinius klausimus, ar tai būtų Ispanijoje, mano šalyje ir kitur. Mes kalbame apie Katalonijos piliečių teisės, kurios taip pat reikia gerbti. Ačiū, toliau kalbės ponas Kovau. Dėkoju, pirmininkė. Pone Ormanai, Esant Vengrijoje tokiai vyriausybei, akivaizdu, kad ši šalis grįžta prie autokratinio valdymo. Viskas prasidėjo nuo la, spaudos laisvės represijų, NVO veiklos apribojimų, o dabar mes kalbame apie galimybę, kad bus gražinta mirties bausmė. Kaip visa tai pasiteisins? ko mes bandome pasiekti, kur, prie ko visą tai prives. Neseniai vienas žmogus susilaukė grasinimų iš buvusio europarlamentaro, iš Jobiko kontingento. Tai yra Andžio Giuliano, jaunas žmogus, kuris pateko į keistą, nenormalę situaciją ES ir jam buvo grasinama. Tai kasgi vyksta, reikia apginti tokius žmonės. Dėkoju ponios ir ponai. Dabar baigiame spontaniškų pasisakymų sesiją ir diskusijų sesiją. Pone Orbanai, nežinau, ar norite pasisakyti dar sykį. Aš jums suteikiu šią galimybę, jeigu norite, ją pasinaudokite. Először is szeretném parlamento pirmininkę. Pirmiausia. Noriu padėkoti. Noriu padėkoti tiems, kurie uždavė klausimus ir atstovams iš Skandinavijos, ir iš Italijos, ir iš Vokietijos. Ir aš pasakysiu, kad niekada neišdryšiau kalbėti apie jų valstybę taip, kaip jie kalbėjo apie mano Aš bandysiu pažiūrėti, ar vertimas vyksta. Da capo. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak! Hallhattunk franciát, olasz. Gerbiami parlamento nariai, kalbėjo Vokietijos, Prancūzijos, Baltijos, Skandinavijos valstybių atstovai. Pavardžių aš neminėsiu Tik pasakysiu, kad tokiu tonu apie jūsų valstybės, apie jūsų tautas ir piliečius niekada nedrįščiau tokiu tonu kalbėti. Negalėčiau pažvelgti savo sąžinį į akis, jeigu leičiau savo tokį toną. Jūs užsipuolėte Vengriją, dabar aš noriu kalbėti apie Vengriją ir jos orumą. E, dėl vengrų Europos parlamento narių. Aš nenoriu atsakyti į jų komentarus čia. Nenoriu paversti Europos parlamento diskusijų Vengrijos vidaus problemų nagrinėjimo arena. Tenka apgailestauti, kad kai kurie vengrai čia užsipuolė Vengriją ir teigia, kad Vengrija neben nusipelno ekonominės pagalbos. Na, Neverta daugiau apie tai kalbėti. Ponės ir ponai, jūs paminėjote tokią savoką kaip neliberali demokratija ir liberali ekonomika. 2006 metais mus ištiko krizė būtent dėl liberalios ekonomikos. Ponės ir ponai, malonu, kad daugelis iš jūsų esate skaitę Šandor Maroj veikalus. Jūs bandėte paaiškinti mums, E, kokiamis sąlygomis tas didis vengrų rašytojas kūrė, apie ką jis kūrė, ponas Mišel, jūs kalbėjote apie demokratiją. Atsakydamas jūsų komentarus, aš noriu pasakyti, kad šešis kartus dalyvavau rinkimuose kaip premjeras, tris kartus laimėjau, tris kartus pralaimėjau. Nemanau, kad tai nedemokratiška, nemanau, kad aš autokratas. Toliau, liberalų frakcijos pirmininkui aš noriu atsakyti. Aš suprantu jūsų aplinkybės ir motyvus, nes Vengrijoje liberalai kažkada buvo galinga partija, jie atliko svarbų vaidmenį, nugalė, nu, nu, nu, nugalint komunizmą, bet dabar jie išnyko iš politikos radaro. Aš suprantu, kad jums apmaudu, bet nepykite ant Vengrijos rinkėjų ir ant manęs dėl to. Ponės ir ponai, Kai kurie iš jūsų prieštaravo mūsų konsultacijoms ir tam klausimynui. Pasidalysiu tam tikrą informaciją. Liberalų frakcijos pirmininkas mano, kad negalima kelti tokio klausimo. Ar mes norėtume įvesti griežtesnę politiką nei Briuselio politiką? Tų problemų mes iki šiol neturėjome. Vengrija turėjo savo teisės aktus, nacionalinius teisės aktus ir galėdavome priimti pabėgėlius, pasitikti juos prie sienų ir mm, tvarkyti jų dokumentus. Bet neseniai ES privertė mus pakeisti taisyklės ir po to mus užplūdo ekonominiai migrantai. Jeigu nebūtumėt privertę Vengrijos pakeisti savo taisyklės, dabar tos problemos nebūtų. Aš suprantu, kad ES bando išnau, išbandyti naują teisės aktą mūsų valstybėje. Praėjo trys metai ir prašyčiau iš šito bandymo išmokti tam tikrų pamokų. Ir galiausiai, dėl mirties bausmės, dėl e, pabėgėlių, dėl ekonominių migrantų vyks ilgos diskusijos. Džiaugiuosi, kad pasiekėme šiandien tikslą, pradėjome diskusijas. Mūsų laukia ilgas kelias, bet pirmas žingsnis žengtas. Ich gebe jetzt den Fraktionschefs nochmal in umgekehrter Reihenfolge. Dabar frakcijoms suteiksiu žodį atvirkščią tvarką ir pirmiausia panas Borelis. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Allora, il rispetto dei diritti umani. Ačiū pirmininkė kalbėsiu apie žmogaus teisės ir išraiškos laisvę. Teismų nepriklausomumą tai yra pamatai, ant kurių statoma Europos Sąjunga. Dėl žmogaus teisių, tai mirties bausmės panaikinimas yra tiesiog privaloma sąlyga, jei valstybė nori būti Europos Sąjungoje. Jūs, ponas Orbanai, kalbate apie pragmatizmą, bet kai ko nesuvokiu jei tikrai bandote būti pragmatikas. Kalbate apie mirties bausmę, bet juk ji uždrausta pagal mm, pagrindinių teisių hartiją. Jeigu jisai, kodėl jūs žengiate atgal? Pragmatiška būtų žengti į priekį. Juk tai fundamentalios vertybės, mes negalime su jomis žaisti, turime rimtai jas vertinti. Ačiū ponui Borelį. Dabar ponė Harms. Galų gale Vengrijos pilietės ir piliečiai nuspręs, ar Orbano idėjomis jie seks ar ne. Aš kiek gilinausi į Vengrijos istoriją ir tikiuosi, kad vengrai vis dar žino, ir prisimena, kodėl jie kovojo už europietiškąją laisvę ir prieš tą nacionalizmą, apie kurį šiandien kalbame. Tačiau mums nerima turėtų kelti, ir čia pritarsiu ponui Weberiui, taigi tai, kad tuo klausimynu padaroma kažkas, kas kelia grėsmę Europai todėl kad ne tik nepagarbiu ir žaidžiančiu, tačiau ir neapykantą kurstančiu tonu naudojamas metodais, kuriais mano šalyje naudojosi nacionalsocialistai, atnešę labai didelę nelaimę visam kontinentui. Todėl ES turėtume gebėti 2015 metais veikti kartu Ir tai taikytina tiek Vengrijai, tiek kitoms valstybėms, kurios susiduria su panašiamis problemomis. Pane Cimera. Herr Orban. Pane Orbanai, noriu labai kategoriškai Jums paprieštarauti. Niekas iš mūsų čia nekritikuoja Vengrijos kaip šalies. Niekas nekritikuoja tautos Mes kritikuojame jūsų politiką, jūsų pasisakymus, jūsų asmenybę, jūsų žaidimus, kuriuos čia žaidžiate. Ne pirmą kartą. Man susidaro toks įspūdis, kad jūs čia atvykstate todėl, kad jūs vėl norite pasinaudoti Europos parlamento areną, siūsdamas žinę namo, kad aš, ministras pirmininkas, apginu savo piliečius nuo to Europos parlamento ir nuo tų europarlamentarų, kurie kritikuoja jūs piliečius, tačiau mes nekritikuojame piliečių. Mes norime, kad jūsų šalies piliečiai patys priimtų sprendimus taip, kaip priima tos, sprendim, priima tos sprendimus ir mes. Mes norime, kad vengrai būtų tokie patys solidarūs, priimdami pabėgėlius, kaip ir mes esame. Tačiau mes nenorime, kad jiems būtų įkaišėjami klausimynai, kuriuose nuo pirmosios eilutės gajus cinizmas ir tai ne, niekaip nesusijęs su demokratija. Aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad šiai pozicijai mes ir toliau prieštarausime. Bitte, Herr Verhofstadt. I should ask to... Ferhofstadt. Norėčiau paprašyti komisijos įsigilinti tai, ką pasakė ponas Orbanas čia. Iš jo ateik, pateiktų atsakymų išplaukia įvairiausių problemų. Ir antra, kalbant apie demokratinės valdysenos paktą, pats laikas padaryti tam tikras išvadas ir komisijai pateikti iniciatyvą tarybai ir parlamentui pasiūlyti, kaip tas problemas konkrečiai spręsti. Negalime tęsti šitokių diskusijų vėl ir vėl. Ir antra tema tai yra pono Orbano reakcija į jam pateiktas pastabas, be kita ko, ir pono Timmermans pastabą. Jūs ją neatsakėte. Teisingai. Vengrijoje, vyriausybėje, valdžioje nėra liberalų. Kodėl nėra? Todėl, kad jūs juos išstumėte. Fides yra liberalų partijos studentų organizacija. Jūs pralaimėjote rinkimus ir po to norėjote vėl grįžti į valdžią ir tapote nacionalistų. Mes kovosime už liberales vertybės. Kirkop. Kirkop dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė, politikoje dirbu jau seniai. Ir tikėjau ir aistringai tikiu dviem dalykais. Pirma, išraiškos laisvė. Antra, laisvė tiems žmonėms, kurie gyvena tokiose valstybėse kaip Vengrija, patiems apsispręsti, kokios valdžios jie nori, kas jas, juos turėtų valdyti. Šiandien manęs niekas neįtikino, kad reikėtų keisti šios mano požiūrius. Aš nemėgstu čia girdėtos retorikos, ypač kairės pusės ir dabar referuosiu į pono Ferhofštad pastabą. Jis teigia, pats laikas baigti diskusijos dėl Vengrijos. Aiškiai noriu pasakyti ponui Ferhofštadui. Iš viso nereikėjo šitų diskusijų pradėti. Niekada. Ponas Pitela. Ačiū pirminkė. Ponas Orbanai, neteikite, kad mes šmeižiame Vengriją ir jos žmonės. Tai netiesa, jūs galite perskaityti šio posėdžio protokolą vėliau. Ne, mes kritikuojame jūsų vyriausybę. Mes nebandome primesti jums taisyklių, išskyrus e, tai, kad raginame laikytis ES pamatinių demokratinių vertybių. E, alergijos jums taip pat nejaučiame. Orbanitas mūsų neištiko. Tiesiog mes nagrinėjame migracijos klausimą. Čia jau kalbame ne apie kovą su nelegalia migracija, mes kalbame iš esmės apie demokratiją ir apie mirties bausmę. Mirties bausmė jai ne vieta demokratinėje mm, santvarkoje. Jeigu leisime tai bausmiai grįžti į sistemą, kaip mes tai paaiškinsime piliečiams? Mes nenorime, kad Vengrija eitų lauk iš ES, bet panašu, kad Vengrija suka tuo keliu. Ponas Weber. Ja, ich bedanke mich für... Dėkoju už diskusijas ir debatus, turiu pasakyti, kad kairieji daugeliu atveju nors ir kritikuoja tai, ką kritikuoja, tačiau jei kolegė Harms e, kalba apie nacijų metodus, Ferhofštadas kalba apie nacionalizmą, tai manau, kad tuo perdedama. O ponė Cimer kalbėjo apie tai, kad apskritai reikėtų pabaigti šios debatus, tačiau būtent jos frakcija pateikė prašymą pat surenkti šios debatos. Taigi, kritika galbūt nebūtinai pagrįsta. E, šiandien daug kartų buvo kalbama apie pabėgėlių e, problemas, tačiau Vengrija gali tapti pavyzdžių, daug kas kairėje čia kalbėję galėtų pasimokyti iš Vengrijos. Pone pirmininkė, ministrė pirmininkė, pone Orbanai, vieną dalyką turiu aiškiai pabrėžti, kad ES e, principas yra toks. Galima kalbėti apie viską Europoje, tačiau kalbėti reikia atsakingai. Kai debatuose išsakome savo nuomonę, turime tai daryti atsakingai ir nepamiršti to, kad civilizuotais būdais šis kontinentas iškovojo. Nereikia žudyti ir tai kaip politikai turime nuolat apsaugoti, būtent šias vertybės. Herr Timmermans. Thank you very much, Mr. Timmermans. Ačiū pirmininkė. Pateiksiu kelias pastabas reaguodamas į tai, kas čia pasakyta. Pirma, Įdomu buvo išgirsti apie Vengrijos ekonominius pasisekimus. Aš žinau, kad ponas Orbanas puikiai vykdo rinkimų kampanijas, pasiekia stulbinančių rinkimų pergalių ir todėl gali pasigirdi didelių demokratinių mandatų. Bet nei tas mandatas, nei ekonominė sėkmė negali nei vienoje valstybė narėje mažinti teisės viešpatavimo. Negalima naudotis rinkimų pergalę arba ekonominę sėkmę kaip e, išlyga, kad gerai mes galime nesilaikyti toje valstybėnarėje teisės viešpatavimo principo. Įdomu išgirsti apie pergalės rinkimuose ir ekonominės pergalės, bet e, tai visiškai nesusiję su šiandieninė diskusija. Mes šiandien kalbame apie teisės viešpatavimo principą. Antra, čia mes turėtume kal, diskutuoti ne apie mm, skirtingų partijų politikas ir peripetijas. E, Alde, ko gero, nusteptų, jeigu komisijos akimis jie būtų priskiriami prie kairės politinės jėgos, bet tai irgi neaktualu šiandieninėje diskusijoje. Trečia, aš pasisakau už išraiškos laisvę. Tai fundamentali vertybė, mes ją vertiname. Tai fundamentali vertybė, už kurią kovojo pats Orbanas, kai buvo opozicijoje ir kovojo su komunistiniu režimu. Iš ties jis tada buvo tais laikais liberalas. Vis dėlto išraiškos laisvę irgi riboja teisės viršpatavimo, teisės viršenybės principas jei paginaujate diskusijų dėl mirties bausmės panaikinimo, galite apie tai diskutuoti, bet pasiekmė, reikia pripažinti, būtų tokia, jūs pažeistumėte tarptautinius įsipareigojimus ir europinius įsipareigojimus. Mirties bausmė netitinka ES narystės kriterijų. Premjeras Orbanas aiškiai sako, kad neketina eiti tuo keliu. Jeigu neketinate, tai todėl noriu paklausti, kam inicijuojate tokias diskusijas? Jau kuris laikas kybo šitas retorinis klausimas. Kam reikalinga šita diskusija? Galiausiai sveikinu premjerą ir gerbiu premjerą už tai, kad drįsta čia atvykti, nes žino, kas bus, atsistoja ir gina savo poziciją. Aš kaip demokratas išreiškiu pagarbą, bet ta pagarba būtų dar didesnė, jeigu komisijos pasiūlymai nebūtų perpaišomi kaip karikatūra, o taip ir pasielgė ponas e, premjeras Orbanas. Kur premjerė komisijos pasiūlyme buvo mm, atverti nevaldomai duris imigraciją Europos Sąjungą? Kur toks komisijos pasiūlymas? Argi komisija pasiūlė laisvę, absoliučią laisvę visiems ekonominiams migrantams. Kur, jūs tai, kur mes tai pasiūlyme? Atvirkščiai, komisija nori daug griežtesnę politiką įgyveninti, kad tie, kurie prašo prieglopšio, grįžtų į savo kilmės valstybę. Tai yra mūsų pasiūlymo, komisijos pasiūlymo neatskirima dalis. Dabar kvotų klausimas. Tai labai ribotas, labai rimtų bylų skaičius tokioje situacijoje, kai mes gauname milžinišką skaičių prieglopšio prašymų. Tai žmonės, kurie atvyksta iš Sirijos ar Eritrėjos, mes žinome, kad jie bėga nuo karo, konflikto. Ta kvota yra skirta labai ribotam žmonių skaičiui. Ir diskusijoms būtų naudinga, pasakysiu Jums atvirai, jeigu Jūs nedarytumėt karikatūrų iš komisijos pasiūlymų būtų visai neblogai, jeigu jūs e, teisingai nušviestumėt reikalą Europos piliečiams. Taip, mes turime užkirsti kelią, kad ES neužplūstų tie masiškai, kurie neturi teisės į prieglopstį, kad jie liktų savo valstybėse, savo regione, ten, kur jų vieta ir visa tai nurodyta komisijos pasiūlyme. Aš kalbu taip karštai Todėl, kad manau, kad migracijos diskusija raktas į sprendimą yra kalbėti atvirai apie vieni kitų intencijas. Iš viso širdies Vengrijos e, vyriausybė ir visiems kitiems e, sakau, ne šaržuokite e, komisijos planų, nes mes esame toje pačioje valtyje, mes norime visi kovoti su nelegalia migracija bet norime, kad tai būtų daroma humaniškai ir laikantis mūsų bendrų vertybių. Juk jūs pats premjerė, kai buvote jaunuolis, kovojote už tas vertybės, kovojote prieš komunizmą. Tai bendros ES vertybės. O jūs šitoje diskusijoje dalyvaujate todėl, kad puikiai suvokiate, jog mes galime vienas kitam kalbėti apie šitas vertybės. Jūs sakote, kodėl kitų valstybių atstovai kritikuoja mano valstybę, bet tai juk yra europinės tradicijos dalis. E, diskutuoti reikia pagarbiai, aš su jumis sutinku, bet negalima drausti kritikuoti valstybės narės, todėl kad jūs iš tos valstybės narės pats esate. Tokia kritika yra mm, europinių vertybių dalis. Ir dabar Baigdamas kalbėsiu apie sudėtingą pabėgėlių klausimą. Geriausiai išmanau savo valstybę, Niderlandus. Paminėjau tam tikrų olandiškų pavardžių. Tai yra žmonės, vaikai tų žmonių, kurie pabėgo nuo Sovietų Sąjungos kurie pabėgo iš Vengrijos tuo met, kai 1956 mm, metais jie pabėgo iš Vengrijos. Ir aš džiaugiuosi ponais Nemet, Tot ir Sas. Jie yra dalis Niderlandų, mūsų demokratinės vertybės. Jie iškilo todėl, kad Niderlandai ir kitos ES valstybės žinojo, kad 56 metais vengrai bėga iš savo valstybės ir mes atvėrėme savo namų duris, savo visuomenės, savo širdis tiems pabėgėliams. Šituo pavyzdžiu mes turime sekti. Tai yra pavyzdys, kuris geriausiai iliustruoja, kas iš tikrųjų yra europinės vertybės. Ačiū pirmininkė. Frau Kalnina. Schultz, uh, uh pirmininkė Šulcai, mm, vicepirmininkė Timmermansai, garbus parlamentarai. Tikiuosi, kad šiandienos tiesioginiais apsikeitimas su nuomonėmis geriau padėjo vieniem kitus suprasti. Aš uh, atidžiai klausiausi įvairių nuomonių išsakytų šių diskusijų metu. Ir Kaip ir minėjau pradžioje, Europos Sąjunga yra bendrų pagrindinių vertybių sąjunga, kurios yra vienodai privalomos visoms ES institucijoms ir valstybėms narėms. Mirties bausmės panaikinimas yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių. Tai yra esminė sąlyga narystėjai ES. Europos Sąjunga nuėjo labai toli, ir ilgą kelią, kad įtvirtintų šį principą sutartise. Mes negalime e, uždrausti vykti diskusijoms, tačiau tuo pat metu tikimės, kad šių diskusijų rezultatas dar sėki patvirtins įsipareigojimą laikytis šio asmenio principo. Žodžio laisvė, išraiškos laisvė yra taip pat bendra pamatinė vertybė, tačiau turi savo ribas – ekstremistiniai pasisakymai yra draudžiami. Aš šių diskusijų metu neišgirdau nei vieno sakant, kad teisė į darbą, teisė į sąžiningą teismą, teisė į laisvos ir sąžiningus rinkimus nėra viena iš pamatinių ES vertybių. Tuo pat metu reikėtų atsargiai rinktis priemonės savoms vertybėms ginti. Kraštutinės priemonės kartais net neša norimų rezultatų. Manau, kad reikia tęsti diskusijas iki to laiko, kai vieni kitus sugebėsime įtikinti. Galbūt tai nevyks šiandien, bet tikiuosi, kad tai vyks vėliau. Ponios ir ponai, kaip minėjau, kalbu kaip e, pirmininkaujančios tarybai šalies atstovė. Ir todėl kalbu visų 28 tarybos narių vardu. Tai sudėtinga užduotis. Kadangi šios dienos diskusijų tema nebuvo aptarta taryboje, aš galiu rinktis tik labai ribotus žodžius, tačiau galiu įsipareigoti kad perdosiu jūsų išsakytą nuomonę e, tarybos narėms ir dėkoju už dėmesį. Ponas ir ponai, diskusijos šio klausimo baigiamo.